laiko, tai aš tik tai pasakysiu, jog mes turime pasikeisti nuomonėmis apie naująjį išorės e, veiksmų tarnybos planą dėl demokratijos ir žmogaus teisių. Dėkuoju ponui Gonzato, kad e, jisai rado laiko ateiti į mūsų posėdį, jisai puikiai bendradarbiauja su mumis. To the, uh, joint communication Aš norėčiau pristatyti Jums bendrą komunikatą, kuris e, apibrėžia komisijos pasiūlymą dėl naujo veiksmų plano. Turbūt nereikia Jums pasakoti apie priešistorę. Žinote, kad šis veiksmų planas skirtas pakeisti veiksmų planą, kuris baigia galioti 2015 e, metų pabaigoje. Ir e, Šis, jis priklausė didesniam paketui strateginiam žmogaus teisų ir demokratijos paketui. Ir, kaip žinote, Stavros labrininis mandatas buvo pratestas dviejams metams ir mes dėl to labai džiaugiamės. Papasakosiu, kaip mums pavyko pasiekti šitą rezultatą. Kai pradėjau dirbti išorės veiksmų tarnyboje, stengiausi užtikrinti, kad šis veiksmų planas e, būtų aktualus ir e, už jį jaustusi atsakingi įvairūs suinteresuoti asmenys. Vienas iš jų yra Europos komisija ir todėl mes dirbome ranka rankon su e, Europos komisija, ypač generaliniu EFKO direktoratu, vertindami tą laipsnį, kiek tą lygį, kiek buvo pasiekti mūsų nusistatyti tikslai. Taip pat stengiamės išmokti pamokas iš ankstesnio veiksmų plano įgyvendinimo. Viena e, pamoka buvo tai, kad veiksmų planas turi būti labiau sutelktas ir strategiškesnis. Ir kad, kadangi reikia daugiau strateginių tikslų, todėl siekime sukurti veiksmų planą, kuris atitiktų dabartinės komisijos kadenciją. O taip pat, kad tai sutaptų su vidutinio laikotarpio peržiūra, kuri yra svarbi, siekiant užtikrinti geresnį koordinavimą ir suderinimą su pačiu veiksmų planu. Ir, pačio veiksmų plano ir išorės finansinio instrumento, kuris, kaip žinote, bus peržiūrimas 2017 metais, nes dauguma mūsų nusistatytų tikslų yra ne tik politiniai, bet ir e, susijęs su pinigais. Kitaip tariant, reikia nukreipti finansavimą tam tikromis kryptimis. Kaip minėjau, kartu buvo atliktas vertinimas kartu su komisijos tarnybomis, kurias koordinavo generalinis IFKO direktoratas ir remiantis šiuo vertinimu mes nustatėme naują struktūrą ir tikslus, kurių norėjome siekti pagal atskirus skirsnius kartu su įvairiais Europos komisijos generaliniais direktoratais. Mes siekiame, kaip galime labiau įtraukti ir kitus e, suinteresuotus asmenis. Aš kelis kartus atvykau ir į šį parlamentą, siekdamas paaiškinti jums mūsų požiūrį į naująjį veiksmų planą. Vykome ir į e, valstybės narės, taip pat bendradarbiavome su pilietinė visuomenė, su jie, surengėme su jų atstovais e, porą susitikimų. Tuo pat metu turėjome atsižvelgti ir į komisijos norą užtikrinti, kad iniciatyva liktų jūsų, jų rankose ir vyriausiosios įgaliotinės rankose. Ir todėl kartu paskelbėme šį bendrą pasiūlymą ir tada nusprendėme atlikti tinkamas konsultacijas. Dabar štai esame tame etape, kai konsultuojame su jumis, su valstybėmis narėmis ir taip pat su pilietinė visuomenė siekiame patvirtinti šį veiksmų planą prieš, dar prieš vasarą. Ir kokiegi yra svarbiausi šio veiksmų plano elementai? Pirmiausia, turėčiau paminėti pastabą, kad mes gyvename vis daugiau iššūkių teikiančioje aplinkoje. Tuos iššūkius patiriame tiek dvišaliuose, tiek daugiašaliuose santykiuose. Žmogaus teisų taryboje, jeigu lankėtės, turbūt pamatėte, kad nors per pastarąsias sesijas rezultatai buvo neblogi, e, mūsų partneriai vis daugiau iššūkių mums kelia. Kokiegi tai iššūkiai? Visų pirma, žmogaus teisų universalumas yra kvestionuojamas e, ryšim su kultūriniu relativumu. Vis dažniau išgirstame taip, bet ir Taip pat e, atsiranda nauji globalūs žaidėjai, kurie kitaip žvelgia į daugia šališkumą. Pavyzdžiui, jie nepritarė tam, kad mes turėtume, ar greičiau jie priešinasi idėjai, kad žmogaus teisų taryba turėtų skelbtis pareiškimus dėl situacijų tam tikrose šalise. Taip pat e, jie priešinasi e, nevalstybinėms veikėjams ir jų koncepcijai, taip pat e, kai kuriuose partnerių šalise mažėja pilietinės visuomenės e, veikla, ypač atsižvelgiant į kovą su terorizmu, ji dažnai panaudojama kaip priežastis, kodėl tai vyksta. Taip pat mūsų patikimumas kaip žmogaus teisų gynėjo pasaulyje yra kvestionuojamas tai, kas vyksta viduržėmio jūroje, taip pat nepakelia mūsų reputacijos. Taigi, naujajame veiksmų plane visą tai stengiamės išspręsti. Taip pat šiame plane siekiame dar geriau atspindėti tai, kaip veikti efektyviau. Ankstesnis veiksmų planas numatė visą eilę priemonių, įrankių, gairių, ir tai, kaip rengti ir plėtoti žmogaus teisų dialogą Tačiau dabar reikia užtikrinti, kad būtų geresnė sąveika tarptų įvairių mūsų turimų priemonių, e, ar tai būtų diplomatinės ar finansinės priemonės ir panašiai, ir taip pat e, tiek dvišalėme, tiek daugiašalėme kontekste. Šiuo pagrindu mes e, nustatėme, apibrėžėme penkias veiksmų kryptis, kurias matote savo dokumentuose ir kuo daugiau šnekuosi su žmonėmis, tuo labiau įsitikinu, kad ta sritis, kuri kalba apie vietos veikėjų įtraukimą, yra pati svarbiausia. Reikia iš vidaus skatinti pokyčius, o netaikant išorinį spaudimą. Tik taip įtikinsime savo partnerius elgtis e, e, produktyviau kalbu tiek apie vyriausybinio lygmens veiksmus, tiek apie NVO, tiek apie teismų sistemą ir, žinoma, NVO sektorių. Čia kalbu apie tas grėsmės, kurias patiria plėtinė visuomenė daugelį šalių. Kitas skyrius turbūt kels šiek tiek daugiau sunkumų, nes čia mes bandėme nustatyti, kokie mums yra patys svarbiausi teminiai iššūkiai, kurie susisieja su pirmuoju skirsniu. Manome, kad žodžio laisvė yra pati svarbiausia čia tame antrajame skirsnyje, nes ji susisieja ir su e, susibūrimo laisvė ir panašiai. Žinoma, taip pat reikia paminėti ir kovą su diskriminacija, kuri pasireiškia įvairiomis formomis. Tačiau šiame skirsnyje mes e, ypač e, daug dėmesio kreipiame į moterų, vaikų, LGBTI ir mažumų, ypač religinių mažumų situaciją. Ir dar viena svarbi tema, plati tema, e, su kuria tarėmės dėl pilietinės visuo, su pilietinė visuomenė, yra kova su kankinimais ir netinkamu elgesiu. Kadangi šalise, kuriuose buvo moratoriumas, o dabar kurios sugrįžo prie ankstesnės situacijos, e, sugražinta mirties bausmė ir todėl mes taip pat kalbame apie, apie šią problemą. Taip pat turime daugiau dirbti su kultūrinėmis, socialinėmis teisėmis, kadangi žinome iš patirties, kad vykdant žmogaus teisų dialogą su šalimis partnerėmis turime surasti tam tikrus prieigos taškus. Ir žinome, kad kalbėti apie ekonominės ir socialinės teisės kartais yra patogiau, nes tokiu būdu užsimesga tikras dialogas, abipusis dialogas. Ir todėl bandome iš pradžių pradėti kalbėtis apie šias teisės, o paskui pereiti prie pilietinių ir politinių teisių. Trečias skirsnis yra e, e išsamus žmogaus teisų požiūris krizių situacijose, Mums ši tema buvo sunkumų, sunkumų, sunku surasti tinkamą atsaką, ypač suvokiant, kokio dydžio, kokio sunkumo krizės vyksta. Reikia numatyti iš ankstinio perspėjimo mechanizmą, taip pat sukurti ir integruoti krizių prevencijos įrankius labiau kreipti dėmesį į žmogaus teisių aspekto integravimą mūsų misijose, taip pat atskaitomybės klausimą. Esu tikra, kad Barbara Lochbiller turės papildomų pasiūlymų šiuo klausimu. Jų labai lauksiu. Ketvirtasis skirsnis yra esminis, čia kalbame apie mūsų patikimumo problemą, e, taip pat kalbame apie didesnio nuoseklumo poreikį mes apibrėžėme tris pagrindinės temas. Žinoma, priekyba išlieka svarbus elementas, tačiau taip pat nemažiau svarbi yra ir migracija. Jau anksčiau buvome e, sakę, kad krizė tik aštrėja, o trečioji tema yra kova su terorizmu. Ir penktasis skirsnis kalba apie žmogaus teisų ir demokratijos rezultatų gerinimą. Aš pats esu dalyvavęs keliuose žmogaus teisų dialoguose ir galiu pasakyti, kad jie neturėtų būti segreguoti, neizoliuoti. Tai nėra kažkoks atskiras dvišalių santykių elementas. Jie turi būti integruoti į įvairius komunikavimo kanalus su mūsų partneriais. Ir taip pat turėtume turėti galimybę susijęti dvišalius ir daugia šalius savo darbo žmogaus teisės reikia aspektus. Pavyzdžiui, Tunise mm, prieš kelias dienas lankiausi ir mes e, ten kalbėjome apie tam tikrus klausimus kilusius paskutinėje žmogaus teisų tarybos diskusijoje. Mm, su Tunisu mūsų santykiai yra tikrai gana puikus ir todėl mes pačiame aukščiausiame lygyje galėjome iš, iš paaiškinti savo poziciją. Taigi, toliau mes ketiname tęsti e, konsultacijas su pilietinė visuomenė, taip pat laukiame valstybių narių pasiūlymų dėl veiksmų, ypač veiksmų, už kuriuos yra jos atsakingos. Ir šis parlamentas taip pat labai reikalavo, kad valstybės narės turėtų labiau įsitraukti į šį procesą. Taigi tikiuosi, kad jie pateiks konkrečių pasiūlymų. Šios konsultacijos taip pat mums suteikia progą atsižvelgti ir į, integruoti į šio parlamento išreikštus pastebėjimus, suomenės pastebėjimus, atsiprašau, turėsiu išvykti be dešimt, dešimt, bet dabar esu pasiruošęs diskusijai. We can, uh, is gone. Ačiū, galbūt galima pradėti diskusijas. Ačiū. Ačiū už puikų išsamų veiksmų planą. Peržvelgiau jis gan ilgas. Kalbėsiu labai konkrečiai. Nen, nenor, nenorėjau kritikuoti, žinoma, bet e, manau, gerai, kaip jūs sakėte, kad vardėjote sritis, kur reikia daugiau politinio įsipareigojimo, kur reikia uh, geriau nustatyti prioritetus. Vis dėlto labai išsamus veiksmų planas yra. Galbūt galėtumėt pasakyti, kas nebuvo traktas, sakėte, kad buvo kai kurių iššūkių. Bet būtų įdomu, galbūt jūs galėtumėt šiek tiek plačiau paaiškinti, kaip formulavote prioritetus, kaip mes turėtumėm uh, juos suprasti. Šiame veiksmų plane yra e, numatyti konkretus valstybių narių įsipareigojimai. Ar vyksta e, di diskusijos dėl to, kad, kad būtų bendras ES ir valstybių narių veiksmų planas, ar valstybės narės taip tai mato, ar valstybės narės turės atsiskaityti ar teikti ataskaitas apie tai, kaip įgyvendina įvairius veiksmus, arba tarkim, kokia pažanga padaryta. Uh, vykdant jų įsipareigojimus. Ar, ar būtų kažkokia tai, tarkim, bendra ES ataskaita, žinoma, tai naujas dalykas yra, bet galbūt neblogai būtų kalbant apie konkrečius veiksmus, nėra numatyti konkretus terminai, pasakyta, kad jie tiesiog vykdomi. Ar e, tai, tai galbūt pamoka iš praeities, bet mums bus sunkiau stebėti, jeigu nežinome, kada numatyta baigti šitą darbą. Na ir e, dar, kas man atrodo šiek tiek keistokai, galbūt kritiškai vertinčiau sename veiksmų plane, buvo e, numatyta nemažai demokratinės paramos e, bandamųjų projektų valstybėms, o dabar to nėra. Kodėl ir kaip jūs dabar dirbsite šioje srityje 22 punkte, tai yra to nuoroda, bet šiaip aišku labai teigiam, teigiama. Ir manoma, kad norima skatinti, kad vietiniai partneriai jaustusi, kad tai yra jų reikalas labiau, e, numatoma įtraukti žmogaus teisų institucijas. Aišku, kolegos iš PP labai gilinasi, pavyzdžiui, į kaiminystės politiką. E, sveikinu tai, kad įtraktas įpareigojimas remti parlamentinių institucijų gebėjimus ir kovos su korupcija institucijų gebėjimus atitinkamose šalise. Ir žinoma, labai gerai, kad e, dabar turime žmogaus teisų politiką skirtą toms institucijom, ko nematau ir Ir e, jūs, e, ponia Gonsato, sakėte, kad reikia dirbti toje srityje, kalbant e, apie įsipareigojimus ekonominiai, socialiniai, kultūriniai srityje. Tai atrodo nelabai, nelabai išgrininta, nelabai konkretu, ar galbūt galėtų būti konkretus veiksmai numatyti dėl teisų į, į vandenį ir, ir panašiai, toliau dėl žemės grobimo. Tai gan nesenas žmogaus teisų klausimas. Uh, Ir e, iš tiesų kalbama tik tai apie tai, kad būtų gyvenami žmonių, žmogaus teisų gynėjai, darbant iš šios rytyje, bet kaip pastarį metą apie tai kalbėjome, mes, e, aš kaip tik tai sakiau, kad e, reikėtų galvoti apie visą kompleksą, ne tik tai apie pačios žmogaus teisų gynėjus, reikėtų e, čia numatyti tvirtesnius veiksmus, galbūt galėtumėt pagalvoti apie tai, kaip būtų galima dirbti šio klausimu, aš labai tai remčiau. Ir tai taip pat e, sėtusi su žmogaus teisė reikėtų numatys daugiau įsipareigojimų dirbant su įmonių atskaitingumu. Visuomet tai tarsi yra tokia konfliktinė linija. Bet kviečiate pilietinę visuomenę stebėti žmogaus teisė pažydimus, kai tai vykdo o, įmonės. E, na, e, labai gerai, kad numatote privalomą ataskaitų teikimą apie sunkius tarptautinių žmogaus teisų pažeidimus ir kad numatote kaip numatote reguliariai informuoti parlamentą, nes per praeitą kadenciją praktiškai negadom jokios informacijos. Kita vertus, tarsi buvo tam tikra nuostaba, kad mes norime tokios informacijos. Toliau, dėl um, atskaitingumo, remimas kalbant apie perinimą į teisingumą, uh, Galbūt e, tai šiek tiek aptaku, galbūt reikėtų kalbėti daugiau apie tikslus, kaip pavyzdžiui e, nebaudžiamumo panaikinimas už rimtus tarptautinius nusikaltimus, e, galbūt pagalba aukoms. Reikėtų aiškiau, aiškiau galbūt pasakyti, ko norime pasiekti ir labai gerai, kad 21a punkte yra numatyti veiksmai dėl tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimo įgyvendinimo. Ir ką dar aš norėčiau pasakyti, galbūt ir kiti kolegos skiriasi, bet aš priklausau parlamentarų grupiai užsimančiai e, pasauliniais e, veiksmais ir e, tarptinio baudžiamo teismo sprendimai yra mūsų darbo atvarkė ir mūsų manimų galbūt reikėtų čia paraginti, kad būtų viešo vertinimo ataskaita su konkrečiom rekomendacijom, kad galbūt pasikonsultuotumėt su ir su parlamentu, ir galbūt su pilietinė visuomenė, čia yra pasakyta, tai leisti atitinkamam personalui. Ir dar e, ne visai supratau, 21a e, e, punkte pabaigoje sakote, kad remiate dalyvavimą suinteresuotų šalių. Atsisė, kaip supratau, kad komisija tai daro reguliariai, kaip pavyzdžiui, darbą siekiant panaikinti mirties bausmę, galbūt galėtumėt atskirai kažkur tai tai įvardyti Kaip ankstesnė veiksmų planė yra pasakyta, kad e, norėtumėt, e, jog būtų e, įsipareigojimai taip pat dėl perinamojo teisingumo. Ir šis procesas nebuvo gyvendintas, ar yra tam kažkokiu tai priežasčiu? kas taip pat būtų pravartu e, numatyti įsipareigojimą e, remti gebėjimus, e, kalbant apie nacionalinę jurisdikciją šalise partnerėse, kai kalba eina apie sunkius tarptautinės teisės pažeidimus. Ir galbūt reikėtų specialio ES atstovo, kuris stebėtų uh, teisingumo. Galbūt galėtumėt pagalvoti apie to įtraukimą tikslo į veiksmų planą. Toliau dėl BSGP misijų, kaip sakėte, tema sunki. Galbūt viena rekomendacija. Galbūt vertėtų pagalvoti apie e, priežiūros ir e, tyrimo gebėjimo e, plėtojimo ir galbūt ten informavimo apie pažeidimus, toliau rekomendacijos dėl e, pabėgėlių. Gegužės 13-osios viršūnės susitikime apie tai bus kalbama. Nes e, man atrodo šiek tiek e, keistoka kad e, jungtinių tautų e, rezoliucijoje būtų kalbama apie laivų naikinimą. Galbūt e, reikėtų rasti kitų būdų, kaip kovoti su nusikalstamom organizacijom, nes tai turėtų būti tarsi politinis pareiškimas. Ir kalbant apie žmogaus teisės, kai kalbame apie migraciją, galbūt reikėtų mm, paminėti ir, ir Frontex. Turėčiau dar rekomendacijų reikėtų pagalvoti apie e, migrantų e, padėtį pakeliui į Europą į, ar į tranzito e, šalis. Kalbant detaliai apie, apie Frontex, kodėl, pavyzdžiui, nėra numatyta uh, apskundimo e, procedūra migrantams, e, Frontex apskundimo procedūra, jeigu jie turėtų tokių skundų toliau. E, punktas, kur kalbama apie prekybą žmonėmis, manau, kalbėjom apie tai, turime ir pranešimą. Ir vis dar daugiausiai susitelkiama, jeigu taip galima pasakyti, prioritetinės šalis. Tačiau, manyčiau, reikėtų pagalvoti, kaip yra nustatoma, kad kažkokia šalis yra prioritetinė, nes ES e, strategijoje tai, tai nėra susijęs su realybė toje tai šalyje, tik tai kalbama apie e, nelegalius migrantus šalyje. Manau, kad bus ir daugiau rekomendacijų, bet kaip ir pasakėme, e, dėl be pilietiškumo klausimo galbūt reikėtų įsipareigojimo kurti bendrą sistemą komisijos ir VT kad būtų galima e, spręsti bepilietiškumo e, klausimą ir subjektivaus migrantų sulaikymo klausimą. Manau, kad ir jungtinių tautų e, pabėgėlių komisaras dirba šito klausimu. Dėl kovos su terorizmu gaba reikėtų tikslo susijusio su bepiločių lėktuvų panaudojimu, nes turime bendrą poziciją, reikėtų galbūt ją labiau plėtoti dėl poveikio vertinimo, tai būtų 27 punktas Manau, kad e, čia, kad būtų aktualu, kad reikėtų poveikio vertinimo skirto laisvos prekybos sutarimas, yra ES ombudsmeno e, pareiškimas e, kovo, kovo mėnesio, kur kritikuojama yra tai, kad komisija neįvertino žmogaus teisų pažeidimo, kai tai susijęs su administracija labai stipriai pasakyta, galbūt reikėtų pasakyti, pasakyti kad reikia tokio uh, poveikio vertinimo. Klausimai susijęs su kankinimu, jūs sakėte, kad tai vienas iš tepinių iššūkių, kas numatyta veiksmų plane, e, na, galbūt uh, tai galėtų būti šiek tiek labiau ambicinga, kalbant apie tikslus žmogaus uh, teisų punktai, taip pat nepakankamai ambicingi turiu galvoj formuluotės, ar jūs galvojate apie įsipareigojimą parengti kriterijus ir vakar vyko klausimai su nevalstybinėm organizacijom apie, apie sportą ir FIFA, Tarptautiniu olimpiniu komitetu ir jie nu, nus, nustebo kad jie gali atlikti kažkokią tai vaidmenį ir tokiu būdu e, labiau užtikrinti žmogaus teisės. Tai galbūt reikėtų šitą punktą įtraukti. Senora Becerra, eh, do you want to have the floor? Eh, yes. Gracias. No, no, no, perdón, Valderi. Has... Sí, ah. ok. Becerra. Sí, bueno, yo voy a ser. Hacer muy breve pero porque la, la señora Lochwiller yo creo que ha dejado. Dėkuoju, labai trumpai. Kadangi ponė Lochbiller kalbėjo labai ilgai ir dabar nebėra laiko papildomiams klausimams, bet bent jau manau, kad ponas Kanzato neturės laiko čia e, būti tiek ilgai, kad sulauktų tų klausimų. Aš norėčiau pabrėžti labai svarbų aspektą, o būtent pasitikėjimo aspektas. ES turi atremti labai rimtą iššūkį. Tai yra atstatyti pasitikėjimą. Tai taip pat ir išorės veiksmų tarnybos iššūkis. Pasitikėjimas ES žmogaus teisų srityje yra labai svarbus dalykas. Būtina užtikrinti visuotinį žmogaus teisų pobūdį. Turiu labai konkretų klausimą susijusi su ES reagavimu į problemas, tragedijas, dramas ir, ir iššūkius, kurias kelia e, migracija. Nes šiame kontekste susikryžiuoja ir diplomatija, žmogaus teisės išorės veiksmai, užsienio politika, visa tai tarpusavėje susipinė. Labai daug jūsų plano dalių komentuoja šitos dalykus, tačiau ką konkrečiai parlamentas galėtų nuveikti žmogaus teisų klausimu, vystumojo bendradarbiavimo klausimu. pabrėždamas e, sąsąją tarp, sąsąją e, tarp vystimosi ir žmogaus teisų. Dėkoju. Aš e, norėčiau suprasti, ar jūs manote, nes man nebuvo iki galo aišku, man ne visiškai aiški politinė filosofija ir, ir, ir jūsų pakomentuotos gairės trim aspektais. Mes turime šitos dalykus, jeigu galima tai pasakyti, parduoti politinėje rinkoje. Ir, ir, ir turime galvoti taip pat apie praktinius e, aspektus. Pirmas dalykas - horizontalus pobūdis. Tai turi būti užtikrinta realiai. Visi tie dalykai, kuriuos mes rašome, visi tie tekstai turi tapti, turi tapti praktinės visų komisijos narių veiklos uh, esme. Nes dažnai mes einame visiškai priešingą e, kryptimi. Kitas dalykas. E, išorės veiksmų tarnyba neveikia visų savo pajėgumu. Reikia užtikrinti visą pajėgumą. Tiek kalbant e, apie politinę darbo atvarkę, tiek e, apie žmogaus teisų gynimą, tiek apie imigracijos iššūkius, tai tikrai būtina, kad e, delegacijos Europos Sąjungos esančios užsienyje šios aspektus įtvirtintų kaip vienus iš pagrindinių Pone Mogherini, pažiūrėjai, sakė, jog e, mūsų delegacija Nigerija minėjo šitos delegacijos e, e, pavyzdį. Toliau, nauji kriterijai ir sąlygos, su kuriomis jie siejami. Labai daug dalykų čia realiai neveikia. Jeigu mes e, nusiųstume tris politinius signalus ir jeigu mes e, įtvirtinsime žmogaus teisės kaip vieną iš pagrindinių ir komisijos ir parlamento veiklos e, aspektų, tai tuomet iš tikrųjų nueisime labai toli. Ir aišku, kaip ir sakė Barbara, turime tobulinti tekstą, tačiau labai svarbu signalas, kurį mes siunčiame. Galbūt e, jūs norėtumėte atsakyti iš karto, prašom. No, thank you, thank you for, for your Dėkoju už jūsų pasisakymus. Pritariu tam, ką sakė Antonijo Panseri. Turime surasti pusiausvyrą tarp šių dviejų pusių. Veiksmų planas taip pat yra ir veiksmų sąrašas. Ir tada reikia tą veiksmų sąrašą paversti politiškai aktualiu. Tai, kad veiksmų planą tvirtins vadovų taryba, tarybos išvadose, e, leis mums pasiūsti politinę žinę. Ir per tas tarybos išvadas galėsime pabrėžti e, filosofiją, kuria remiasi naujasis veiksmų planas – Labai vertinu elementus, kuriuos jūs pabrėžėte savo pasisakymuose. Nežinau, kaip paver, pe, išversti tai į anglų kalbą. Tai pasakysiu itališkai, tai tas e, horizontalumas. Ir man atrodo, kad komisijos nariai. Dabar kaip tik tai ir yra tas laikotarpis, kuomet e, mūsų struktūros ir yra išbandomos. Ir e, mes turime pasiekti, kad mūsų gebėjimai sustiprėtų ir kad būtume matomi įvairiose valstybėse. Ir e, su komisija yra bendradarbiavę labai e, glaudžiai, pavyzdžiui, migracijos klausimais, taip pat e, ir siekiant įtraukti valstybės narės į tą procesą. Dabar atsakant Barbarai Lauchbiller, manau, kad daug kas, ką pasakėte, yra labai aktualu ir labai naudinga. Neslėpsiu, Dėl socialinių ir ekonominių teisių, aš manau lygiai taip pat, mums reikia būti konkretesniems. Tačiau tikėjausi, kad šiame etape, konsultacijų etape, galėsime padidinti tą konkretumą ir labai vertinu jūsų išsakytas idėjas. Ta pati galiu pasakyti ir apie mm, perinamojo laikotarpio teisingumą. kalbant apie specialų Europo, specialią Europos, ypatingą ES įgaliotinę, tai turime atsižvelgti į jos tikslus, kuriuos ji nori pasiekti rudenį. Ji pakol kas nenurodė, kuria kryptimi norėtų eiti pirmin. Taip pat sulaukėme užklausų iš valstybių narių prašymų, pavyzdžiui, kad būtų paskirtas ypatingas įgaliotinis ar patarėjas lyčių klausimais Dabar turime e, tam tikrą strategiją dėl žmogaus teisų, kur yra integruoti visi aspektai ir turime išlikti atviri ir priklausomai nuo situacijos išorės veiksmų tarnyboje su, skirti daugiau dėmesio vienai ar kitai, e, vienam ar kitam aspektui priklausomai nuo susidariusios situacijos. Toliau dėl nepilotuojamų lėktuvų naudojimo. Aš tiesiog išklausiau tai, ką jūs sakėte ir tikiuosi, kad ateityje galėsime tai aptarti detaliau. Bet e, dėl nepilotuojamų lėktuvų, tai žinote puikiai, kokia yra valstybių narių pozicija. Labai nenorima ES lygmenių tai aptarinėti. Buvo keli bandymai ir žmogaus teisų taryboje Nelabai sėkmingi tie bandymai buvo, tačiau tai nereiškia, kad mes pasiduosime. Toliau kankinimai. Galbūt numatyti veiksmai nėra pakankamai ambicingi, ambicingi. mane šiek tiek nuvylė lobistai. Jų pateiktas dokumentas yra be galo aptakus ir nekonkretus, reikia su jais šiek tiek konkrečiau pasikalbėti. Dėl laiko terminų. Kaip sakėte, dažnai veiksmų planuose mes nurodome, kad veiksmai testiniai. Kalbame apie iššūkius, kurie nelabai leidžia nustatyti konkrečius laikotarpius. Būtų, pavyzdžiui, dirbtina numatyti, kad žmogaus teisės reikia įgyveninti iki 2017 metų. Tačiau, nors ir nėra konkrečių laiko, laikotarpių, bet tai nereiškia, kad nebus teikiamos ataskaitos. Esu nustebęs, girdėdamas, kad, pra, kad jūs sakote, kad pra, praėjusiame veiksmų plane negalėjote tinkamai sekti pažangos. Iš tikrųjų, buvo rengiamos nuolatinės ataskaitos e, pakomitetyje Taip pat daro, rengiamas ataskaitos ir pilietiniai visuomeniai. Tai visiškai nėra problema. Galbūt tai galima būtų padaryti dar labiau sutelktai, galbūt galima pakalbėti apie atskirus veiksmų plano skyrius, galbūt kartu su komisija galėtume atvykti pas jūs ir jūs reguliariai informuoti šiais klausimais. Išorinio ir vidinio patikimumo klausimas bei migracija. Tai yra diskusijos e, labai šiuo klausimu vyksta labai svarbios diskusijos e, komisijoje, taip pat komisaras Avramopolus e, kartu su EIVT rengia migracijos strategiją. Mes visi galėsime apsibriežti sritis, kur galėsime daugiau bendradarbiauti vieni su kitais pagal šią strategiją. Ar norėtumėt ką nors pridurti? Taip, dėkoju. Dėkoju. Dėl pirmojo ponios Lochbirer pastebėjimo, jūs sakėte, kad veiksmų planas labai išsamus, tai ir komplimentas, ir kritika. Taip, dar dėl strateginių priežasčių buvo neapibrieštos kai kurios rytis, pavyzdžiui, nėra nei vieno pasiūlymo tame plane dėl teminių žmogaus teisų klausimų, nes galbūt tai jau įtraukta į dabartinę žmogaus teisų gairės ir todėl penktame skirsnėje yra punktas sakantis, kad nereikia kurti, platinti dokumentų apie žmogaus teisės, bet susitelkti į prasmingą įgyvendinimą. Ir todėl, pavyzdžiui, nėra ten visų, antrajame skirsnėje neapriektos visos teminės rytis, pavyzdžiui, neišvardinti visi diskriminacijos tipai, Užuot to, užuot darę tai, mes sukursime kompendiumą būtent skirtą diskriminaciniams klausimams, su kuriais susitarime kiekvieną dieną, taip pat pridurint prie to, ką sakė Silvijo. Komisijos ir EIVT kolegos nuolat e, išlieka susitelkę, nuolat jaučiasi atsakingi už tai, kad veiksmai tęsiasi nuolatos. Jie yra testiniai, jau tai matėte. Praėjusiame veiksmų plane buvo numatyti konkretus terminai ir įgyvendinus ir užbaigus tą veiksmą atsakingi kolegos apie juos ir pamirždavo. O e, dabar mes e, numatėme veiksmų testinumą, kad visi nuolat jaustųsi šiek tiek atsakingi. Tai dėl ekonominių ir socialinių teisių jau vyko dvi preliminarios diskusijos, kohom Taip pat pasakytina apie verslų ir žmogaus teisės. Valstybės narės labai nori sustiprinti šias konkrečias sritis, tačiau mes raginame visas šalis teikti labai, e, siūlyti labai konkrečius veiksmus, kadangi labai lengva kalbėti apie socialinės ir ekonominės klaus, teisės, tačiau e, sunkiau jas tikslingai įgyvendinti. Dėkuoju. Muchísimas gracias. Eh, dos cosas que les quiero decir. Dėkuoju Noriu pasakyti du dalykus prieš jums e, išeinant. Kai kurie koordinatoriai ir e, komiteto nariai nedalyvavo šiame posėdėje, todėl kad ponas e, Brok sušaukė AFET komiteto biurą, išplėstinį biurą, tuo pat metu, kaip ir kuris vyksta tuo pat metu kaip ir e, šis posėdis. Biuro posėdis yra, aišku, irgi labai svarbus posėdis, nes ten bus kalbama apie dėrybas. Man labai gaila, kad dėl to šiandien daug kolegų nedalyvauja e, mūsų posėdėje. Aš ir pati, beje, norėjau dalyvauti išplėstinėme biuro posėdėje, bet turiu pirmininkauti e, šiam posėdžiui. Aš norėčiau taip pat oficialiai atsiprašyti komisijos. Komisija taip pat turėjo būti atstovaujama čia prezidiume šalia išorės veiksmų tarnybos atstovų. Tai yra mūsų kaltė, mūsų klaida. Mes e, netinkamai e, viską organizavome ir dėl to atsiprašau. Aš e, sekretoriato vadoviai sakiau, kad susisiektų su jumis ir e, tau taip pat, kad e, jūsų pavardės netgi darbos varkėje nėra, tai, tai tikrai yra mūsų uh, kalti, mūsų klaida, aš atsiprašau dar kartą jūsų dėl to. Galiu tik tai patikinti jūs, kad šitie dalykai įvyko visiškai netyčia ar neapsižiūrėjimą. Žinau, kad jūs visuomet esate pasirengę konstruktyviai bendradarbiauti su mumis ir žinau, kad tikrai nepriimtina taip su jumis elgtis, kaip, kaip mes netyčia pasielgėm. Uh, šiandien. Man labai gaila dėl to. Norėčiau taip pat padėkoti ponui Gonzapė už dalyvavimą mūsų posėdėje. Tikiuosi, kad e, dar galėsime surinkti kitą diskusiją šios programos e, klausimų. Tai labai svarbi programa. Tai toks dokumentas, kuriuo e, remsimės per ateinančius e, mėnesius ir e, tikiuosi, kad per tą laiką bus smarkiai pasistumėta į priekį, rengiant tą planą ir tuomet galėsime giliau apie tai padiskutuoti ir tuomet komisijai suteiksime tą, tą vaidmenį, kuris tikrųjų e, jai priklauso. Dėkuoju, ponė pirmininkė, iš tikrųjų klysti yra žmogiška, jokios problemos dėl to mes tikrai neįsižeidėme ir bet kuriuo atveju vargu ar būtume pridūrę ką nors naujo toje diskusijoje. Ir e, mes taip pat kovojam už tos pačius e, dalykus, kaip ir jūs šiame kontekste. Tai e, iš tikrųjų džiaugiamės, kad galėjom susipažinti su šiuo dokumentu. Ačiū. Thank you. Bueno, vamos a empezar, eh, aunque mm, no han podido. Gerai, manau, turėtumėm tęsti darbą. Nors e, daug e, ponios Liogulė pranešimo šėlinių pranešėjų ir e, nėra, vis dėlto suteikim jai žodį, kad ji galėtų pristatyti mums pranešimo projektą dėl žmogaus teisų išorės santykiuose. Ačiū pirmininkė. Tai būtų mano pirmos mintis dėl pranešimo struktūros ir turinio. Jau buvo surinkti ir vieni klausimai čia. At, e, manyčiau, e, buvo labai neblogas rezultatas. Žinom, ką galvoja įvairios institucijos, e, TDO, Europos nesąjungos koordinatorė Lian Maselėdo. Taigi ir toliau renku įvairių atstovų mintis, taip pat ir šešėlinių pranešėjų. Pranešimo pavadinimas yra kova su priekyba žmonėmis ES išorės santykiuose ir galiu tris kartus netgi akcentuoti išorės e, santykiuose. E, tai nebuvo labai gilinamasi e, kai, kai, kai buvo anksčiau kuriama visa sąranga kovos su priekyba žmonėmis. Kodėl šitą temą pasirinkta? Nes manau, kad priekyba žmonėmis labiausiai klestinti, pelningiausia pramonės šaka, jeigu taip galima sakyti, pasaulyje, kaip tai apibrėžiama. Tai e, yra e, verbavimas, transportavimas, e, perkelimas ar prieimimas asmenų, kontroliuojant tos asmenys, siekiant juos išnaudoti, išnaudojimas yra tada, kai žmogus yra suvaržomas, nepriklausomai nuo to, ar auka sutiko ar ne. Ir kai auka yra vaikas, tie išnaudojimo veiksmai yra e, taip pat e, laikomi priekybos žmonėmis pažeidimo. Tas apibrėžimas yra labai sterilus, bet kaip pasižiūrime į sąlygas, e, kuriuose yra žmonės, e, kuris prekiavama, kai e, pažvelgiau, pavyzdžiui, kaip e, JAV buvo vergo, vergyjos metu, tai buvo laikoma investicija, vergas buvo investicija ir dabar yra taip pat, kad, tarkim, ver, tas vergas yra tarsi su vartojimu ir nesvarbu, ar, ar miršta tas žmogus ar ne, turėsim visada e, naują, naują prekę. Taigi žmonės laikomi e, prekiamis ir, ir blogiausia yra, e, kai yra sąlygos įvairopai pažeidinėti žmogaus teisės, nes iš esmės tai yra pažeidžiama žmogaus orumas fizinis, e, moralinis centrismas, tai pažydimas teisės į gyvybę, laisvę, saugumą. Ir e, manau, kad šis pranešimas turėtų prisidėti prie spaudimo e, darimo iš ES pusės, kovojant su na, priekyba žmonėmis, kad tai taptų prioritetu visame pasaulyje, tam reikėtų pasinaudoti visom priemonėm, reikia siekti padaryti galą šitokiam nežmoniškiam veiksmam. Dabar apie patį pranešimą, na, manyčiau, kad pasaulyje nėra valstybės, e, kurios nepaliestų šitas reiškinys, tai pranešime siekiama pasigilinti globaliu e, požiūriu į prekybą žmonėmis, geografiniu požiūriu, taip pat gilinamas į vis, įvairias e, išnaudojimo formas, tendencijas trečiosiose šalise. Na, numatytas e, pranešimo parengimo terminas e, labai e, savalaikis yra, nes kaip tik tai 16 metais E, nustos e, galioti ES strategija skirta kovai su prekyba žmonėmis. Ir dabar jau galvojama renkti naują strategiją įsigaliosiančią nuo 16 metų. Tai e, mūsų pranešimas kaip tik galėtų prisidėti prie tos naujos strategijos, būtų galima tai, taip pat akcentuoti ir tą na, išorės santykių aspektą. Kalbant apie struktūrą, galėtume pagalvoti apie vyraujančias ten, tendencijas, naujas tendencijas, įvairiose regionuose, Afrikoje, Latino Amerikoje, kaiminėse šalise, artimuosiuose rytuose. Antrasis elementas galėtų būti priekybos žmonėmis ekonomika, būtų galima pasigilinti į tiekimo grandinę, vartotojus, į paklausos pusę, e, pinigų plovimą, taip pat galima būtų pasigilinti į visą kompleksą verslo e, ir žmogaus santykio. E, taip pat būtų galima kalbėti apie veiksmus tarp tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. E, regioniniai poslinkiai labai įdomus yra, kaip girdėjome, klausimuose. E, tai yra e, konvencija ASEAN regionui numatyta, daug šalių daug, daug tų šalių žmonės kenčia nuo priekybos žmonėmis ir toliau bus parengtos rekomendacijos. Kaip aš dabar viską įsivaizduočiau, manau, reikėtų išsamios analizės tokiais klausimais. ES yra patvirtinusi prioritetinės valstybės, su kuriuom ketinama dirbti ir 2009 metų veiksmus orientuotame dokumente yra įvardyta 10 prioritetinių šalių. Ir žvelgdama į dokumentą, mačiau, kad reikėtų reguliariai tikrinti, ar reikėtų tęsti šitą darbą, ar reikėtų uh, E, padaryti pakeitimų, nustatant prioritetinės valstybės ir kiek matau, kad e, reguliariai to nebuvo daroma. Taip pat sužinojau, kad e, kriterijai prioritetiniai šaliai pasirinkti yra tokie, kiek neregistruotų asmenų yra Europos valstybėse narėse. Ir Ir pavyzdžiui, Vietnamas tokiu būdu tapo prioritetinė e, valstybė, kadangi e, Junktinėje karalystėje yra nemažai imigrantų be dokumentų. Tačiau ten nekalbama visai apie tai, kad labai daug vietnamiečių yra parduodami uh, į, į, į Kiniją, kitas kaiminės valstybės. Tai reikėtų pagalvoti, kaip nustatomos prioritetinės valstybės. ES skiria labai daug lėšų kovai su prekyba žmonėmis, tai gerai, tačiau reikėtų pagalvoti apie tai, kaip tas finansavimas panaudojamas. Ar jį galima panaudoti tikslingiau, ar iš tiesų tas dabar skiriamas finansavimas pasiekė uh, tos e, žmonės, ar užkertamas e, kelias tam, kad žmonės nepakliūtų į prekiautojų žmonėmis e, pinklės. Toliau žmogaus teisų klausimas, reikėtų pagalvoti apie mechanizmus, kaip užtikrinti, kad priekybo žmonėmis klausimas būtų sprendžiamas, jeigu taip galima pasakyti, nagrinėjant tiekimo grandinę. Turime numatyti baudžiamai persiekėjimą už žmonių išnaudojimą, priekybą žmonėmis, taip pat reikia e, už, užtikrinti galimybę teisės e, į, kreimą, e, į teismą ir teisės gynimo būdus aukom. Nes aukos iš tiesų nėra tik tai vidinės, turime pagalvoti, kokia aukų padėtis trečiosiose šalise kas ten vyksta ar kas nevyksta su aukom, tai iš tiesų tai susiję yra su išorės santykiais. Taip pat e, reikėtų laikytis e, į auką stokto požiūrio, kokia forma ES šalis gali ginti aukas ir didinti potencialių aukų informuotumą. Mm. Ir reikėtų vardyti aukų poreikius taip pat, tai reikia gerinti. Taip pat reikėtų pasigilinti į pelną, nes e, uždirbamas didžiulis pelnas prekiaujant žmonėmis, tad turime pasiekti tuos pinigus ir išsiaiškinti, kas iš to pelnosi, kad būtų galima veiksmingai kovoti su šiuo nusikaltimu. Taip pat e, bendrose diskusijose skirtose kovai su prekyba žmonėmis reikėtų atkreipti daugiau dėmesio į paklausą. Turime pasigilinti ir tai, kaip kovoti su nusikalstamumu. Turime pagalvoti apie ES institucijas, Europolą, Eurojustą, Frontexą. Dėl pranešimo rengimo procedūros. Girdėjau, kad vakar SM komitetas nusprendė, kad e, nori taip pat e, dalyvauti rengiant pranešimą e, pagal 54 e, darbo tvarkos taisyklę. Džiugu, kad SAM komitetas rodo iniciatyvą, tad iš tiesų e, sveikinu tai, kad būtų atsižvelgta šiame pranešime į moterų ir mergaičių padėtį. Ir būtų gerai, kad FEM komitetas renktų savo nuomonę. Aišku, FEM komitetas E, taip pat parengs savo pranešimą ir ten jie gali visapusiškai pasigilinti į 2011 metų direktyvos, 36 direktyvos e, įgyvendinimą. E, tai reiškia, kad jie taip pat pasigilintų į žmogaus teisų klausimą, kalbant apie priekybą žmonėmis ES, nes, tarkim, mes gilintumėmės į išorės santykius jau rengiamame pranešime e, šis komitetas taip pat e, e, galėtų skirti porą puslapių į, į šitą strategiją. Tai aš šito darbo nevertinčiau kaip darbų dubliavimo. Dėl turinio norėčiau pasakyti, kad pasauliniu lygmeniu aukos, tie žmonės, kuriais yra prekiaujama, tai, tai ne, ne moteris E, kai tarkim žmonės parduodami yra priversiniam darbui. E, dauguma vis dėlto tų asmenų yra vyrai ir berniukai. Ir e, tikiuosi, kad mūsų pakomitečio uh, pirmininkė nusiųstų laišką sam komitetui, galbūt jie galėtų pagalvoti apie tokį sprendimą, antraip turėsime tai daryti pirmininkų suvoje. Taip pat buvo prašymas iš Libi sekretariato. Mes buvom surengę klausimą skirtą aukų klausimui ir jie na, tarsi nesuprato, kad mes gilinamės į aukų teisės e, išorės santykiuose. Ir jie teigia, kadangi mes kalbame apie aukas, tai uh, iš, iš karto automatiškai reiškia, kad tai vidaus klausimas. Aš manau, kad Libės sekretariatas. Uh, e, mm, tiesiog klaidingai tai suprato, reikėtų um, tai paaiškinti. Jeigu jie nori, galbūt būtų geriau, kad Libė uh, renktų nuomonę, tačiau mūsų pranešimas yra e, skirtas išorės santykiams. Tai, tai nėra susiję su 54 darbo tvarkos taisyklė. Taigi, tokios mano pirmosios mintis ir kaip suprantu, e, procedūrinių požiūrių, kol nėra sprendimo pagal 54 darbo tvarkos taisyklę, negalime numatyti terminų. Tai aš toliau dirbsiu e, su turiniu, uh, su šešėliniais e, pranešėjais. Tikiuosi, kad įvairių frakcijų šešėliniai pranešėjai prisidės prie šito pranešimo aktyviai, nes e, svarbu jį pabaigti šiais metais, kad, e, kad mūsų rekomendacijos galėtų prisidėti prie komisijos svarstymų, rengiant strategiją įsigaliosiančią po 16 metų. Dėkuoju, ponė Lochbiller. Ar būtų kokių klausimų ar pastabų? Prašom. Thank you very much. Dėkuoju. Aš norėčiau sureaguoti į kolegos iš Rumunijos, Krisio kolegą. Jis dėja negalėjo atvykti pats, bet paprašė manęs perduoti jo požiūrį. Ir Priekyba žmonėmis yra rimtas žmogaus teisų pažeidimas ir pažeidžia žmogiškai orumą. Aukos. Aukų vis daugėja pastaruoju dešimtmečiu, kova intensyvėja, bet vis dar yra nepakankama. Tarptautinė priekyba žmonėmis yra plintantis fenomenas ir todėl reikia harmonizuoti ir suderinti e, visus kovos veiksmus. Seksualinis išnaudojimas yra e, dažniausiai pasitaikanti priekybo žmonėmis priežastis, bet yra ir kitų išnaudojimo rušių, pavyzdžiui, priversinės santokos, priversinis darbas, vaikų e, panaudojimas kare ir taip toliau. Priekyba žmonėmis aukos dažniausiai būna žmonės siekiantis e, iš skurdesnės vietovės patekti į turtingesnę. Ir šalis turi e, stiprinti prevenciją per socialinį ir ekonominį įgalinimą. Pažeidžiamų grupių, ypač vaikų, moterų, etninių mažumų, migrantų, darbuotojų ir prieglopščio prašytojų grupės yra ypač pažeidžiamos. E, Išnaudojimo darbe mastai plinta priekyba žmonėmis e, darbo išnaudojimo tikslais turėtų tapti ES prioritetu, būtina užtikrinti įtraukiančią apsaugos sistemą, reikia apsaugoti išnaudojamus darbuotojus, taip pat ir migrantus darbuotojus. Reikia pasitelkti e, paramos bendradarbiavimą, vystomąją paramą ir kitus instrumentus, e, kad būtų e, kovojama ir su priekybos žmonėmis priežastimis skurdesnėse šalyse. Ypač dėl dėmesį reikia kreipti pre, į prevenciją, apsaugą ir pe, baudžiamą į persekiojimą. Kai dėl dvišalių santykių ES ir toliau turėtų pasirašinėti su trečiosiomis šalimis susitarimus, įtraukiant nuostatas dėl priekybos žmonėmis bendra, kovos su priekyba žmonėmis bendradarbiavimo sustiprinimo ir numatyti platų platų kovos organizuotų nusikalstamumų mastą. Valstybės narės ir toliau turėtų plėtoti regioninį bendradarbiavimą kovojant su priekyba žmonėmis ypač e, pietričių Europos e, ir vakarų Balkanų, rytų partnerystės bei Latino Amerikos ir Karibų jūros šalių regionuose. Taip pat reikia įgyvendinti kovos su priekyba žmonėmis iniciatyvas, taip pat kelti samoningumą pilietinėje visuomenėje. Pilietinė visuomenė turi suvaidinti ypatingą vaidmenį reaguojant į priekybą žmonėmis tarptautinėme, regioninėme ir nacionalinėme lygmenyje. Pilietinė visuomenė vaidina ypatingą vaidmenį e, viešindama žmogaus teisų pažeidimus susijusius su priekyba žmonėmis. Samoningumo didinimas bendruomenėse ir taip pat e, parama aukoms, taip pat e, valstybių raginimas prisiminti atsakomybę už šį reiškinį yra ypač svarbus apsaugant aukas. NVO turi būti laikomomis ne tik paslaugų teikėjomis, bet taip pat ir strateginėmis partnerėmis, kuriant ir gyvendinant kovos su priekyba žmonėmis strategijas. Galiausiai norėčiau Jums labai padėkoti ir užtikrinti Jūs, kad mes mm, bendradarbiausime su pranešėjo ponia Lochbilė ir kitais kolegomis siekiančiais visų bendro tikslo renk, parengti gerą pranešimą. Tai būtų tokia mano kolegos citata, kurią perskaičiau ir labai dėkoju Jums už tai, kad išklausėte. Taip pat noriu pabrėžti, kad labai svarbu šiais metais pasiekti galutinį tikslą, nes negalima dėlsti šios svarbių klausimų. Dėkoju. Sí, ahora eh, le daré la palabra al señor Ostrevičius eh, con respecto al. Dėkoju, dabar žodis mano Ostrevičiui. Dabar atsakant į ponios Lokbiller pateiktą klausimą dėl e, santykių su Libe ir FAM komitetais, tai mes norime pabrėžti, jog e, čia kalba sukasi apie prekybą žmonėmis ir apie žmonės, kurie gyvena už ES e, ribų. Aišku, šitie dalykai liečia ir moteris, ir ES taip pat bet tokį e, pranešimą renkti trims komitetams e, net, neturi prasmės. Aišku, galime paprašyti nuomonės tų komitetų, bet e, aš susisieksiu su šių komitetų pirmininkais, nors čia sprendimą priima frakcijos, bet mes panagrinėsim tą aspektą, ne kitą kur kartu su sekretariatais. Jūs savo frakcijose galite geriau išaiškinti ponios Lokbiller pranešimo esmę. Ponas Auštrevičius. Our shadow Renate Weber. Unfortunately, she is taking part. Ačiū, pirmininkė, dėja, mūsų šešėlinio pranešėja Renata dalyvauja balsavime kitam komitete persidengia posėdžių laikas, tad dėja, ji negali pristatyti savo nuomonės. Mm Netrukus e, ji turėtų pasirodyti su savo pasabom e, ir galbūt pa, pa, pakalbės daugiau apie tai, bet bet kokiu atveju Barbara puikiai pradėjo darbą. Turėtumėm siekti, kad pranešimas būtų e, baigtas Dar šią vasarą geras pranešimas, kaip sutarė pranešėja, šešėliniai pranešėjai, klausimas svarbus. Na, manau, kad tai, kad čia atsižvelgiama ES išorės santykių konvencija, e, turėtumėm siekti e, įtraukti tai į ES e, paramos politiką besivystančiom šalim ir atitinkamos šalis turėtų rodyti norą spręsti šitą klausimą kai gaunama yra visumoje pagalba, na, iš tiesų tam tikros lėšos yra numatytos būtent šiai politikos eilutį. Tad e, toks mano trumpas pastebėjimas, pirmininkė. Ir lauksiu e, Renatos pastabų netrukus, kadangi ir pats netrukus turiu išvykti ir balsuoti kaip pakatinis narys tame e, komitete. Tai iš tiesų labai toks intensyvaus darbo metas. Seguro que puedes. Dėkuoju, Barbarai, už atliktą darbą. Aišku, jūs e, galite nusiųsti savo komentarus ir poniai Lokbirio. Dabar perdodu žodį Barbarai. Ačiū, Ed. Uh, ačiū, pirmininkė. Nėra daug ko čia pridurti. Labai ačiū už pastabas. Uh, uh, tai, kas buvo pasakyta atitinka struktūrą. Na, galėčiau pasakyti, kad ir priekyba organais, ir priverstinės santokos, ir vaikų e, karių e, verbavimas ir priekyba jais, tai yra pavyzdžiai, kurie e, bus pranešime, tačiau visuomet tai bus siejama su išorės santykiais. Tad ačiū labai ir ponui Auštrevičiui. Na, aš galvojau, uh, apie vasaros pradžią, bet tai yra tiesiog nei, neįmanoma, netgi tai, jeigu bus mūsų komitetas ir RAFET, bet turėtumėm siekti, kad pranešimas būtų patvirtintas lapkričio mėnesį ir tai jau būtų gerai. Tanto al, al siguiente punto el orden del día. Ačiū. Eikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tenemos primero una pregunta de la señora Sargentini. Su pirma, čia yra ponės Argentinė klausimas. Žodis ponės Argentinė. Question... Dėkuoju, pirmininkė. Mano klausimas susijęs su e, ponu e, Itai Zamara iš Zimbabvės, jis yra žmogaus teisų gynėjas. Jis buvo pagrobtas kovo 9 dieną, jau beveik prieš du mėnesius. Jis buvo pagrobtas Hararėje, Zimbabvės sostinėje. Jis e, buvo vienos protesto grupės lyderis ir paskui, kai jis buvo pagrobtas kovo 9 dieną, niekas apie jį nieko daugiau negirdėjo. E, aš esu labai sunerimusi, jo šeima taip pat dėl jo gyvybės netgi, jau nekalbant apie jo sveikatą. Ir turiu štai kokius klausimus. Ar Europos Sąjunga susisiekė su Zimbabvės vyriausybė, inform, prašydama informuoti apie tą samarą būklę? Kaip Europos Sąjunga e, ketina paveikti Zimbabvės vyriausybę, kad ji užtikrintų e, jam teisinę apsaugą, taip pat jo žmonos apsaugą, nes ji nuolat sekama. Ir paskutinis klausimas, kaip ES ragins Zimbabvės vyriausybė užtikrinti žmogaus teisų gynėjų saugumą ir sukurs įgalinančią aplinką, kad visi žmonės galėtų mėgautis e, susirinkimų ir žodžio laisvę, ypač atsižvelgiant į e, pastarojo meto ES įsitraukimą į šią veiklą ir ES vystamojo fondo paramos paketą. Dėkoju. Dėkoju, poniai Sargentinė. Al jefe de la división de Zimbabue, el señor Ángel Carro Castillo, con nosotros. Ponas Carro Castillo. Yes, uh, I will speak in English if you allow me. Um, we, we, hello, Mrs. Sargentini. We deeply... Labą dieną, ponė Sargentini. Mes suprantame jūsų išsakytą nerimą. Mes patys esame rimtai sunerime dėl pono Icaid Samara buvimo vietos ir sveikatos. Mes e, atidžiai sekame situaciją per misiją Hararėje ir mes e, naudojamės kiekvieną progą vietą ir taip pat e, Briuselio būstinėje bendravome su Zimbabvės vyriausybė, išreiškėme savo nerimą ir reikalaujame, reikalaujame kad valdžios institucijos e, jį paleistų į laisvę. Taip pat e, turėjome progą kovo 11 paskelbti pareiškimą pilietinės visuomenės ir tarptautinės bendruomenės greita reakcija, kaip žinia, E, praeitėje pasiteisino ir dėja turėjome paskelbti dar vieną pareiškimą po mėnesio balandžio 9 dieną ir taip pat skelbsime dar vieną antrojo mėnesio progą. Mes koordinuojame šios pareiškimus su kitos mis misijomis, Australijos, JAF ir Kanados misijomis vietoje ir taip pat pilietinė <clears throat> visuomenė. Deja, šis atvejis yra neįprastas, lyginant su ankstesniais pagrobimais, anksčiau žinodavome, kur tas žmogus laikomas ir kas su juo vyksta. Šiuo atveju, kaip žinome, Kiek, kiek žinia, nėra jokios informacijos apie jo buvimo vietą, neturime net informacijos iš saugumo e, tarnybų, kurios kartais anksčiau pateikdavo tą pagrindinę informaciją. Tačiau teigiama yra tai, kad e, Mesan Mangara, viceprezidentas e, parlamente kovo 11 pasakė labai stiprų pareiškimą, jis pasmerkė šį pagrobimą kaip barbarišką. E, ir paragino vyriausybę imtis šios, šio atveju tyrimo. Taigi pareiškimai yra griežti, bet rezultato nėra ir mes toliau sieksime, kaip galima geriau išspręsti šį klausimą ir užtikrinti, kad ponas Samara grįžtų pas savo šeimą. Dėkuoju. Thank you very much, Mr. Carro. I don't know if Madam. Mm. Ačiū, ponia Karo, nežinau, ar ponia Argentinė norės prisidėti. Ačiū komisijai ir EVT už atsakymą. Ačiū už jūsų atliekamą darbą. Na, manau, tai, kad mes išklausėme oficialiai klausimą ir kad jūs oficialiai um, atsakėte į tai, tikiuosi, tai padės daryti spaudimą uh, Zimbabvės vyriausybei. Na ir tikiuosi, kad jūs mus informuosite, nesvarbu, kokias naujienas turėtumėt, geras ar blogas. Ačiū. Ar būtų dar norinčių kalbėti? Lokbiler. Tuomet perėm prie ponios Lokbiler klausimą. In... Turiu uh, uždav, uždavusią klausimą dėl žmogaus teisų padėties Malazijoje. Pirmiausia, tai būtų saviriškos laisvė ir, ir norėčiau sužinoti, uh, kokiu veiksmu ėmėsi e VT, kad atgrasytų Malazijos vyriausybę, kad ši nevaržytų saviriškos. Uh, E, laisvės ir kad panaikintų e, kurstimo maištauti įstatymą. Malazijos e, premjeras oficialiai buvo pažadėjęs panaikinti 1948 drakoniškai įstatymą 2014 metais. Vis dėlto jis paskelbė, kad tas įstatymas ne tik liks galioti, bet ir bus sugriežtintas. Taigi 14 -aisiais Buvo nemažai neobjektyvių e, tyrimų, 48 asmenės e, buvo nuteisti, tai opozicijos politikai, aktyvistai, studentai ir taip toliau, jie buvo nuteisti vien uh, už tai, kad naudojosi savo teisę reikšti savo nuomonę, už saviriškos uh, laisvę. Uh, vyks ASEAN vyko ASEAN viršūnių susitikimas, ten mūsų prekybos komisarė e, Malstrom e, paragino e, greičiau susitarti dėl laisvos prekybos susitarimo ir ES ombudsmenas Orailis kritikavo tai kritikavo tai ir paragino komisiją parengti Vietnamo skirtą poveikio vertinimą ir E, taip pat e, pasakė, kad e, Vietnamui skirtas poveikio vertinimas nepakankamas buvo, kad būtų galima įvertinti žmogaus teisų įsipareigojimus. Tai iš tiesų komisija turi įvertinti žmogaus teisų padėtį, atlikti poveikio vertinimą visose valstybėse, kur numatomas laisvos prekybos sutarimas ir kaip komisija ketina pasinaudoti dėrybo dėl laisvos prekybos sutarimo procesu, kad paskatintų žmogaus teisų įtvirtinimą Malavijoje. Malazijoje ir kad e, būtų galima sukurti e, gairių planą kartu su Malazijos vyriausybė ir pilietinė visuomenė, kad būtų galima pasiekti apčiopiamų rezultatų iki to, kol bus susitarta dėl laisvos prekybos sutarimo. Ir ar e, komisija atliks išsamų žmogaus teisų poveikio vertinimą skirtą Malazijai? Dėkui. Dėkui. Aš dabar suteiksiu žodį. Išorės veiksmų tarnybos atstovai ir taip pat e, generalinio trade direktorato atstovai. Yes, indeed, I am the desk of. Labas rytas, kaip aš esu atsakingas už Malaziją AIVT ir e, kartu su kolegomis iš generalinio priekybos direktorato mes pasidalėjome šią užduotį ir uh, Taip pat pakalbėsime apie draudimą maištauti aktą ir žodžio laisvę, o kolega atsakys apie dėl laisvos prekybos susitarimą ir klausimus dėl žmogaus teisų. Kai dėl draudimo maištauti akto, mes e, vis labiau nerimaujame dėl to, kas vyksta per pusantrų pastarųjų metų. 2014 viduryje buvo labai daug pradėta bylų ir persekiojimų, todėl nusprendėme reaguoti dviejopai. Pirma, nusprendėme paskelbti pranešimą, mūsų vyriausios įgaliotinės pranešimą ir taip pat e, pasiūsti žinę aukščiausių lygių kiekvieną kartą, kai turėsime progą dvišaliais pagrindais diskutuoti apie tai su Malazijos kolegomis. Kai dėl vyriausios įgaliotinės pareiškimo, mes ką tik paskelbėme du pareiškimus, vieną kovą, vieną balandį, dėl draudimo maištauti aktų ir ypač dėl šio akto dar sustiprinimo, kai jį e, žemutiniai rūmai pakeitė kovo 9 dieną. Visi turbūt matėte tą pareiškimą. Aš jį perskaitysiu labai greitai. Malazija nusprendė sustiprinti draudimą maištauti aktą, užuot jį atšaukusi, kaip ir skelbta anksčiau, ir tai gali e, turėti pasiekmių žodžio laisviai, kaip įrodo pastarojo meto kontroversiški įgyvendinimo veiksmai. Malazija, e, primena, ES e primena Malazijai, kad žmogaus laisvė ir pasitikėjimas yra labai svarbus demokratinės sistemos aspektai, kurie lemia harmoniją, augimą ir klėstėjimą. Taigi šis pranešimas buvo paskelbtas prieš mažiau nei mėnesį ir jis buvo paskelbtas po to, kai opozicijos lyderio dukra buvo suimta vienai nakčiai dėl to, kad savo tėvo vardu parlamente perskaitė kalbą susi, galimai susijusią su tuo mm, draudimo maštauti aktu. To niekad pareigūnai nepatvirtino. Tačiau tai buvo vienas pavyzdys, kaip galima panaudoti šį aktą. Toliau. Ant antrasis mūsų veiksmų aspektas, tai yra siūsti žinias aukščiausio lygių ir EIVT e, direktorius kalbėjosi su Europos, už Europos reikalus atsakingų Malazijos sekretoriumi ir buvo iškeltas žodžio laisvės klausimas šioje diskusijoje ir kaip yra naudojamas ir gyvenimas tas e, draudimą maištauti aktas ir buvo pažymėta, kad mums tai neprimtina. Ir e, taip pat e, į Briuselį Malazija paskiria naują ambasadorių, su kuriuo jau esame susitikę, tiek komisijoje, tiek EIVT. Mes taip pat ir jam perdavėme šį, šią žinę. Taigi žinome, kad ši žinia buvo perduota Kuala Lumpūrui. Tai kiek mes esame nuveikę. Dar pridursiu, kad uh, Iš e, diskusijos su tais paš, minėtais pašnekovais supratome, kad e, tas aktas buvo pakeistas dėl to, kad e, būtų kreiptas didesnis dėmesys į religiją ir Saban al-Sarabak atvejį atsižvelgiant. Mes daug kartų priminėme, kad nuobaudos taikomos pagal šį aktą dar sustiprintos jį pakeitus ir mus tai neramina. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su mm, panašiai mąstančiais žmonėmis, valstybėmis mąstančiomis Kuala Lumpūrė ir su JAV. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su panašiai mąstančiais partneriais e, teigiamas poslinkis, vienintelis teigiamas poslinkis, kuris galbūt svarbus pasirodys praktiškai, yra tai, kad e, Malazijos pašnekovai sako, kad pakeitus šį aktą akivaizdu, kad jo nebus galima taikyti dėl kritikos prieš vyriausybę ir teismus, to anksčiau nebuvo ir manome, kad tai yra žingsnis teigiama linkme. Ir dabar žodį suteiksiu kolegoms. Ačiū. Uh, thank you, Frank Olivier. Um, good morning, everyone. Ačiū. Labą rytą. Esu Diana Končia. Esu iš prekybos generalinio direktorato, dirbu padalinyje um, atsakingam už Pietų Pietričio Aziją, Australiją, Naują Zelandiją. Kalbėsiu apie laisvos priekybos susitarimą, tačiau e, kalbant apie e, žmogaus teisės ir gairių planą, perduosiu žodį kolegai. Pirmiausia, dėl bendro klausimo, dėl to, kaip e, komisija ketina pasinaudoti dėrybomis dėl laisvos priekybos susitarimo, kad įtvirtintų žmogaus teisės Malazijoje. E, priminsiu, kad ES laikosi e, kompleksinio e, požiūrio žmogaus teisės išorės santykiuose ir žmogaus teisės šitas aspektas turi būti integruotas į visus politikos aspektus. Ir tai apima ir užsienio politiką, ir vystomąjį bendradarbiavimą, ir taip pat e, kitų ES politikos sričių išorės aspektus. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad mūsų dėrybos su trečiosiom e, šalim ne tik tai siektų skatinti laisvą teisingą priekybą, bet kad taip pat būtų e, laikomasi žmogaus teisų gerbimo principo. Na ir konkrečiai kalbant apie ES Malazijos dėrybos, reikėtų prisiminti, kad pirmiausia, ES priekybos politika siekiame skatinti laisvą ir teisingą priekybą pasaulinėje rinkoje. Priekybos susitarimai vis dėlto derinant su kitom priemonėm gali prisidėti prie žmogaus teisų padėties gerinimo įvairiose šalise, su kuriuom turim reikalo. Ir manome, kad didesnė prekybos apimtis, e, didesnės pajamos e, ir atvari e, plėtra ilguoju laikotarpiu prisideda prie to, kad būtų gerinama žmogaus teisų padėtis. Antra, laikantis bendro požiūrio į politinių nuostatų e, naudojimą, e, iš tiesų partnerystės bendradarbiavimo susitarimais yra grindžiami mūsų bendri santykiai su Malazija. Ir šitas susitarimas e, numato ne tik tai bendrą sąlygą dėl to, kad turi būti laikomasi žmogaus teisių, bet taip pat yra numatyta nevykdymo sąlyga, e, ten yra galimybė vienašališkai sustabdyti partnerystės bendradarbiavimo susitarimą ir bet kokį susijusią susitarimą ir tai e, apimtų ir laisvos prekybos susitarimą. Taigi, e, jeigu E, bus ir kaip bus atnaujintos mūsų dėrybos su Malazija dėl laisvos priekybos sutarimo, tai e, iš tiesų ES sieks, kad būtų numatytas ryšys tarp laisvos priekybos sutarimo ir partnerystės bendradarbiavimo sutarimo. Taip sakau todėl, kad e, dabar aktyviai nevyksta dėrybos su Malazija, dabar kontaktuojame aukščiausių lygmenių su Malazija siekiant išsiaiškinti, ar yra sąlygos atnaujinti dėrybas. Ir trečia, ir tai mano nuomonė labai svarbus pasirinkimas, pastebėjimas, e, kaip kad yra visų mūsų laisvos prekybos tyrimo atveju. E, Strime su Malazija komisija siektų numatyti labai ambicingas e, nuostatas, kad būtų remiamas atskaitingumas, pilietinės visuomenės įgalinimas, siekiant remti žmogaus teisų užtikrinimą, siekiant tvarumo, siekiant tiesioginio visuom, pilietinės visuomenės dalyvavimą gyvendinant priekybos ir tvarios plėtros sutarimą, dėl kurio dabar derame su Malazija. Norėčiau pasakyti, kad dėrybos su Malazija dar nėra baigtos ir rezultatas priklausys nuo dėrybo, tačiau tvarios plėtros nuostatos yra labai svarbios ES ir tokias nuostatas mes įtraukėme į visus savo laisvos priekybos sutarimus. Dar trumpai apie žmogaus teisų poveikio vertinimą. Ir čia pirmiausia bendras pastebėjimas. Poveikio vertinimai, įskaitant e, e, poveikio žmogaus teisėm analizė, yra viena iš priemonių, kuriam galima pasinaudoti, kad priekybos e, politika prisidėtų prie uh, E, pagarbo žmogaus teisėm. Ir iš tiesų komisija čia tvirtai įsipareigosi to siekti ir e, žmogaus teisų padėtis e, vertinamos atliekant poveikio vertinimą. Komisija tam yra gavusi įgaliojimą po 11 metų. Vis dėlto atskiras žmogaus teisų vertinimas nėra numatytas e, bendroje komisijos e, politikoje. Nes vis dėlto reikia bendrai įvertinti tai kartu su uh, ekonominė socialinė padėtim ir mes uh, esam susipažinę su kovo 26-osios ES ombudsmeno rekomendacija. Ten e, e, atsižvelgta yra į, e, į skundą, išnagrinėjome rekomendaciją ir mes pateiksime savo atsakymą iki šių metų birželio 15 dienos e, ombudsmenui, konkrečiai kalbant apie Malaziją, e, atsižvelgiant į konkrečias darybų proceso aplinkybės, įvertinsime, kaip geriausia būtų galima atsižvelgti į žmogaus teisų klausimus ir kokiom priemonėm geriausia tam būtų pasinaudoti. Jeigu e, dėrybos bus atnaujintos ir kada jos bus atnaujintos. Na, turbūt tiek ir perduosiu žodį kolegai Franko Olivie, kad jis uh, atsakytų į klausimą dėl žmogaus teisų gairių plano. Um, Dėkuoju, Diana. Dėl žmogaus teisų ir kitų žingsnių, kaip ES dalyvaus, reikia paminėti, kad vyksta šalių rengiama nauja žmogaus teisų strategija Malazijai. Ji buvo priimta 2011 metais, galėjo iki 2015, taigi bus peržiūrėta dabar. Ir rengiant naują strategiją vyks konsultacijos su pilietinė visuomenė. Ir taip pat mums aktuali ir jūsų nuomonė. Verta paminėti, kad e, mūsų misija Kuala Lumpūrė nuolat tarėsi su vietos NVO žmogaus teisų klausimais. Pridurčiau, jog atsižvelgiant į tai, ką sakiau apie draudimą maištauti aktą, mes e, esame užmesgę stiprų žmogaus teisų dialogą su Malazija. Paskutinį kartą jis vyko 2011-aisiais, todėl norime atnaujinti, kaip galima greičiau, šį dialogą ir mes jau numatėme e, aukšto rango pareigūnų susitikimą Briuselėje mm, spalio mėnesį ir ten bus taip pat aptariamas žmogaus teisų klausimas. Taigi pirmosios diskusijos šio klausimo vyks Briuselėje spalio mėnesį ir tikimės, kad galėsime atnaujinti žmogaus teisų dialogą kaip galima anksčiau. Dėkoju, dėkoju ir mes dabar pasiruošę klausimams. It's okay? Yes? Thank you very much. Taip, dėkoju už jūsų paaiškinimus. Taigi, ar kas nors norėtų pasisakyti prieš baigiant posėdį, prašom. Taigi, taigi visiems dėkoju už dalyvavimą posėdėje. Ja, kad...